Tas ponas Bilčiukas. Dėkoju, ponė pirmininkė ponė komisarė. Noriu pasidžiaugti šiomis diskusijomis. Džiugu ir kad parengta rezoliucija ir tikėkime, kad ją ja, palaikys kiek įmanoma didesnė dauguma parlamente. Tai svarbu. Labai svarbu, kad šios konferencijos pradžia būtų stipri, bet tai reikia padaryti ne vien tik parlamente, bet ir už jo ribų. Tai dar svarbiau. Iš tikrųjų, ši konferencija turėtų duoti rezultatų. Tai reiškia, turėtų būti patobulintas mūsų institucijų ir mūsų sprendimų prieimimas sprendimas. Tačiau piliečiai tikisi daugiau. Tai yra emocijos, emocijos, kurias matėme prieš paskutiniuosius rinkimus, kai nepaprastai išaugo piliečių dalyvavimas rinkimuose visose valstybės narėse. Turime tęsti visą tai šią dvasę, tęsti šią emociją, pat, pateisinti piliečių pasitikėjimą mumis Europą ir šią konferenciją. Tai yra labai svarbu. Ir labai trumpai norėčiau sureaguoti. Tai sakė, esantis kraštutinėme dešinėme kambe parlamente, kalba eina apie Europos Sąjungos ateitį, 19 straipsnė viskas labai aiškiai vardyta. Aš manau, kad turime įtraukti ir šalis kandidates, kurios yra pasiruošusios mumis bendradarbiauti tai yra šansas užtikrinti, kad konferencija dėl Europos ateities leis užtikrinti, kad Europa taps stipriausia pasaulyje. Ir dabar, ponia Bonafė, vieną minutę prašau. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Paskutiniųjų rinkimų Europos parlamentą piliečiai parodė, jog jie dar nori tikėti Europos projektu, jie nori, kad Europa keistusi e, dabar e, e, tarp, tarptautinė krizė kilusi, tarptautinės e, krizės yra paskutinis signalas, jog turime keisti kai kurios dalykus. Šita konferencija yra galimybė E, kurti demokratiškesnę Europą, užtikrinti tinkamą vaidmenį Europos parlamentui, taip pat įsiklausyti į piliečių nuomonę, kalbėti apie piliečių lūkesčius ir poreikius. Mums reikia dinamiškos ir pragmatiškos konferencijos ir e, tokios konferencijos, kuri padidintų pasitikėjimą e, Europą ir žengtų e, didelį žingsnį į priekį. Tačiau turime analizuoti tai, kas buvo padaryta iki šiol, kas e, nepasiteisino, nes antraip, jeigu bus neveiksminga ta konferencija, tai jinai tik didins e, populizmą ir antieuropietiškumą. Pirmininkė, kuomet e, kalbėtojai kalba labai greitai, tuomet mes e, Girdime iš e, e, vertėjų tam tikrus signalus, jog e, jie kalba per greitai. Pone Gamon, dėkoju, ponė pirmininkė tokia. Europos ateities konferencija yra pažadas. Pažadas, kad Europa turi, ateityje turėtų veikti geriau. Ir aš džiaugiuosi, kad yra kalbama dabar apie tai, kad į visus procesus reiktų įtraukti piliečius, išklausyti jų lūkesčių, kaip jie įsivaizduoja, kaip turėtų atrodyti Europa. Esminis klausimas yra, kokia yra mūsų bendros Europos vizija ir tada reiktų paklausti piliečių, kokia yra jų e, e, viziją. Dažnai e, svarbios reformos užlunga dėl to, e, kad vyrauja baime, baime, kad tų reformų e, nenorės piliečiai. Bet mano patirtis rodo, kad dažnai piliečiai galvoja žymiai ryštingiau, žymiai kažkaip toleregiškiau, plačiau negu tam tikri politikai. Todėl būtų labai svarbu, kad piliečiai priimtų sprendimus, kaip turėtų ateityje veikti Europą. Mes mes dabar matome, e, e, kaip, e, kokia yra problema, yra klimato krizė. Taigi kaip mums išspręsti šitą krizę nebendradarbiaujant su piliečiais. Ir aš tikiuosi, kad šita dvasia, bendradarbiavimo su piliečiais dvasia padės mums ir toliau kartu bendradarbiauti ir kurti jungtinės Europos valstijas. Mano tokia būtų vizija. Toliau ponas Ninas, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. E, mes matome e, šiuose diskusijose, kad Europoje yra krizė. Ir yra, du, galim, yra dvi galimybės. Arba mes e, galime siekti daugiau Europos, arba mažiau Europos. Tačiau e, e, svarbiausia, e, kad e, dauguma žmonių sako, kad mes norime daugiau Europos. Todėl būtent dabar mums reikia priimti sprendimą, kas tai yra daugiau Europos, kaip tai turėtų atrodyti. Todėl tas klausimas turi būti užduotas viešai ir mes turime visi kartu ieškoti atsakymą iš šį klausimą. Ir e, galbūt atsakymas iš piliečių galėtų būti, mes norime mažiau Europos. Tai gerai, bet prisimkime tą riziką, nes. E, Aš e, žinau, kad ES atnešė, e, e, suvienijo rytų ir vakarų Europas, jie atnešė mums taiką ir aš esu įsitikinęs, kad mes laimėsime šitose diskusijose. Ir todėl ir toliau taip vaisingai diskutuokime šioje, šioje plenarinių posėdžių salėje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Toliau ponė Bizoto vieną minutę. Dėkuoju, pan pirmininkė. Europą reikia keisti e, iš principo. Mums nereikia daugiau Europos, mums reikia naujos, visai kitokios Europos. Mums jau užtenka tos biurokratų, didžiulių tarptautinių įmonių ar bankų e, Europos. Ar e, e, von der Leyen Europos, kuris, kuri yra Makrono Merkel dominuojama Europa, kuri nieko nesiskiria nuo iki tol buvusios Europos. Mums reikia tikros demokratijos, tikros Europos. Tokia Europa turi uždrausti nelegalią migraciją, turi kovoti su islaminiu terorizmu, apsaugoti mūsų darbuotojus ir mūsų įmonės. Tai yra didžioji demokratinė revoliucija, kurios mes sieksime. Uh, Mes to e, sieksime, todėl kad būtent e, to nori Italijos piliečiai, Italijos liaudis. Pane Momeli, dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Jungtinė karalystė pasižymi kuklumu, pagarbą E, tokiais dalykais. Tačiau tai, kas vyksta dabar, mus šokiruoja, kuomet e, mūsų vertybės, suverenitetas, demokratija e, yra paminamos, liemas kraujas, tai mus šokiruoja. Per pastaruosius rinkimus buvo trejus Mes matėme, kaip yra išduodama Junktinės karalystės demokratija, kaip e, yra e, daromi kiti neleistini, e, neprimtini dalykai. Ir dabar mes suprantame, kad Junktinės karalystės piliečiai nebesileis apgaudinėjami iš naujo. Mums reikia toliau bendradarbiauti draugiškai ir veiksmingai. Ir aš manau, kad ES susitaikys su tuo, kad Junktinė karalystė galų gale išeina iš ES. E, Jeigu mes Aš jūs nutraukiau, ponė. E, kalbėtoja dabar e, kita kalbėtoja, ponė Vozenberg, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš keturias dienas vėl buvo rasti dešimt žuvusių imigrantų tarp Turkijos ir Graikų salų, Graikijos salų. E, kai kurie e, tie pabėgėliai pasiekė Graikijos salas, likę dingo be, žim, be žinios. Turkija ir toliau tęsia tradiciją e, leisti žmonėms keliauti jūrą. Ji neįgyvendina susitarimo. Todėl, kai kalbame apie Europos ateitį, aš galiu pasakyti, kad nėra ateities, jeigu e, visos šalis e, iš vien neveiks, spręsdamos jau dabar žinomas ir egzistuojančias problemas. E, išorinių sienų apsauga, valstybių narių bendradarbiavimas, bet to neužtenka. Mes turėtume pasiekti, kad būtų sąžininkai sąžiningai paskirstyti pabėgėliai į visas valstybės narės, bet iki šiol nematome, kad tai vyktų. Mes tik tada pasieksime vieningos, Euro... mes nepasieksime e, vieningos Europos, jeigu kiekviena valstybė. E, e, bus vedama tik savo pačių, e, patie, pačios interesų ir e, vykdys savo politiką. Taip negali toliau vykti. Mes kalbame apie Europos ateitį, be, e, kurioje nėra praktinio solidarumo. Mums pirmiausia reikia solidarumo Europos Sąjungoje, nes kitaip bus pamintos visos Europos Sąjungos vertybės. Ir mes turime iš tiesų atsakingai ir rimtai spręsti egzistuojančias problemas. Dėkoju toliau ponia Barley. E, pusantros minutės. Dėkoju. Europos Sąjunga iki šiol yra e, taikos ir gerovės garantas. E, tikrai yra daug pasiekta e, piliečių labui. E, tačiau e, kol kas tas procesas yra nebaigtas. ES nuolat keičiasi. Ji turėtų tapti demokratiškesnė, ji turėtų nugalėti tą nuotolį, kuris atsirado tarp jos ir jos piliečių. Per daug metų tai yra pirma tokia galimybė ES. ES piliečiai turi negalvoti, kad jiems yra tik vadovaujama. Jiems dabar suteikiama galimybė dalyvauti sprendimų prieimimo gyvenimo procese. Todėl e, mes palaikome e, šitą konferenciją, suteikėme jai įgaliojimus, galbūt netgi ir teikti, e, keisti sutartis. Todėl būtų labai svarbu, kad į šią konferenciją tikrai būtų įtraukti piliečiai. Taip pat turėtų. E, vykti e, pilnas bendravimas, pilnas informavimas ir būtų, turi būti užtikrintas proceso skaidrumas. Tai taip pat galėtų būti parlamento užduotis. Toliau ponia Vauden pusantros minutės. Dėkoju, gerbiami kolegos. Milijonai mano šalies piliečių nesupranta, kaip veikia ES. E, jie e, E, sieja ES su kažkokiamis mistinėmis taisyklėmis dėl to, kaip turėtų bū, atrodyti bananai ir panašiai. Ir e, tokia dezinformacija yra skleidžiama e, jau kelis dešimtmečius. Ir todėl susimastykime, Junktinė karalystė gali būti ne viena tokia. Šita Europos ateities konferencija yra ambicingas projektas ir jis turėtų vykti. Tai yra galimybė pasikeisti ES. Aš tikiu, kad piliečiai nori dalyvauti procese procesuose, nori, kad jie būtų išklausyti. Mes esame demokratiškai išrinkti ES piliečių atstovai Ir todėl aš e, noriu pasakyti, kad po šitos konferencijos turėtų e, sekti teisėkuros iniciatyvos. E, politikai turi būti suprasti, kad progreso nebus galima pasiekti, o migracija čia būtų pavyzdys, jeigu nebus tinkamo bendradarbiavimo, jeigu kiekviena valstybė veiks iš vien. Veikimas iš vien nėra atsakas. Piliečių balsas yra labai svarbus ir jį reikia išgirsti. Dėkoju. Pane Diparniai Grunenberg, vieną minutę. Mums žaliesiems Europos ateities konferencija yra labai svarbi. Jie padės atsakyti į klausimą, kaip mes e, žadame gyventi ateityje, kaip mes spręsime ekologinės problemas. E, ir manau, kad tai pavyktų padaryti tik tada, kai mes e, bendrausime su savo pilie, piliečiais. Dalyvavimas procesuose yra esminis dalykas. Mums to piliečių dalyvavimo reikia, kad išspręstume klimato problemas, kad užtikrintume rūšių įvairovę. E, mes turime kalbėti apie tai, kaip atrodys mūsų aplinka, kaip atrodys mūsų maistas, kaip mes pakeisime savo ekonomiką, kad ji e, tarnautų visų geroviai. Tokie pokyčių procesai yra tikrai labai sudėtingi ir jie gali veikti tik tai tada, kai e, juos remia stipri demokratija. Todėl yra labai svarbu, kad Europos parlamentas kviečia piliečius. Prisidėkite prie mūsų, mes norime kartu kurti Europos ateitį ir norime parengti ją ateities iššūkiams. Kokios Europos mums reikia, kaip mes ateityje gyvensime? Atsakykime iš šitos klausimus kartu. Ačiū. Thank you, Madam Widdicombe, for... Dėkuoju, ponė Videkom, vieną minutę, prašau. Dėkuoju, ponė Pane pirmininkė, pane Garsė Perės, ši diskusija pradžioje priminė, jog ES kelio pradžioje buvo šešios valstybės narės ir tuo metu buvo vadovaujasimasi vizija, jog nepriklausomas suverenios valstybės sieks prekybos sąjungos kartu bendradarbiaudamas tam tikrą formą politiškai ir taip užtikrinta damas taiką. Ir E, na ir ši vizija išliko. Ir jeigu ta vizija būtų išlikusi, drįščiau teikti, kad Junktinė karalystė tuomet nebūtų nusprendusi išstoti. Tačiau vietoj to bendradarbiavimas vis labiau išvirto į um, dominavimą, buvo pakirstas valstybių narių suverenumas ir mes nusprendėme uh, išeiti iš jūsų sąjungos ir tapsime labai konkurencingais. At jūsų slengščiai kitimis paseks. Jeigu jūs norite ateities ne Europai, o Europos Sąjungai, pasimokykite to, iš to, kas nutiko Junktinėje karalystėje. Nėra. E, nebus teikiamas žodis pagal mėlynos kortelės procedūrą. Atsiprašau, tam trūksta laiko. Pone Nibler, vieną minutę prašau. Pone pirmininkė, dėkoju, pone pirmininkė, pone tarybos atstovė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Konferencija dėl Europos ateities yra svarbi, nes iš tiesų Europoje tikrai yra didelis reformų poreikis. Man itin svarbi viena tema, tai yra tai, kaip sustiprinti mūsų parlamentinę demokratiją. Ir kai apie tai kalbu, tai turiu galvoje špicin kandidato, pagrindinio kandidato procedūrą. Šiandien buvo kalbama apie artumą piliečiams, kaip juos priartinti prie Europos kolegos. Tenko konstatuoti, kad nuo e, paskutinių rinkimų Europos parlamentą praradome daug piliečių pasitikėjimo. E, virš 200 milijonų žmonių dalyvavo rinkimuose į Europos parlamentą. Jie turi rimtų lūkesčių. Tai yra tie, kurie eina į rinkimus kaip špicin kandidatai, galiausiai galės turės galimybę prisimti atsakomybę ir komisiją. Kaip žinia, viskas nutiko kitaip. Na ir jeigu norime užtikrinti, kad piliečiai vėl mumis pasitikėtų, reikėtų reformuoti špicin kandidato procedūrą. Mano manimu, demokratijos širdis yra parlamentas, Europos parlamentas čia yra primami sprendimai, vyksta diskusijos, keičiamasi nuomonėmis. Svarbu sudaryti galimybę proceso metu atsižvelgti piliečių nuomonę, tačiau jų galiausiai prims sprendimą Europos parlamentas. Mes, juk tai mūsų atsakomybės dalis. Na ir jei ne diskusijų metu, tai e, ir konferencijoje. Ir iš tikrųjų manau, kad ir per diskusijas dėl konferencijos mes stipriname demokratiją Europos Sąjungoje. Dėkoju. Dėkoju. Pone Dobrev, vieną minutę prašau. Kągi, išdrįskime būti drąsiais, kalbėkime drąsiai ir pradėkime kalbėti apie Junktinės Europos valstijas. Europa pasiekė daug per pastaruosius dešimt metų. Tačiau to nepakanka, nes pasaulis juk keičiasi. Taigi turi pasikeisti ir pati Europa. Pagalvokime apie pasaulinio masto iššūkius, grėsmės ir todėl Europa turi tapti pasauliniu žaidėju. Aš suprantu kad kai kalba eina apie pokyčius, ypač savo paties pokyčius, tai baugina. Tačiau vis dėlto, e, mano manimu, baime prastas patarėjas ir dėl šios priežasties pradėkime šį darbą ir tapsime stipresnė, federalesnė, patikimesnė Europą. Pavadinkime tai drąsiųjų sąjungą. Kurkime Junktinės Europos valstijas. Ir esu tikra, kad busimoji karta mumis didžiuosis. Lygiai taip pat, kaip kad mes didžiuojamės sąjungos e, tėvais teigėjais. Dėkoju, ponė Ginje. Vieną mintį prašau. Ponas Ginė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Uh, mes norime į konferenciją traukti ir piliečius, tačiau tas įtraukimas neturi būti vien tik tais formalus. Piliečius reikia nuodugniai, testinai įtraukti. Pavenginkime tai piliečių žiūri. Norėtųsi, kad komisija tai čia žvelgtų. Norėčiau taip pat sureaguoti į tai, ką sakė kolega iš Žalių frakcijos Nikolas. Norėtųsi, kad ponas Verhofštetas vadovautų šią konferenciją, juk reikia stipraus lyderio, taigi darykime tai iš vien. Na ir e, jo pasisakymas buvo tas momentas, kurio buvo labiausiai laukima. Net ir kolegos iš Junktinės karalystės pasisakantis už breksitą laukė pasisakymo, įsiklausė jo žodžius. Taigi, iš tikrųjų, aš manau, kad reikia stipraus lyderio konferenciją tam, kad vyktų rimtos diskusijos dėl ES ateities. Pusantros minutės ponas Tobė. Sorry, microphone. Prašom įsijungti mikrofoną. Uh, fru talman, eh, kommissionären, uh, Dėkuoju, pane pirmininkė. Europa susiduria su tokiamis problemomis, kurios negalės būti išspręstos paprasčiausiai mažiau bendradarbiaujant. Tos problemos bus išspręstos tik tuomet, kai e, Europa sieks giluminių sprendimų. Mes e, turime siekti sukurti modernę politiką, turime kalbėti vienu balsu e, saugumo, gynybos politikos e, srityje, užsienio politikos srityje. Nes čia kalba sukasi ne tiek apie tarp institucinius įgaliojimus ir jų keitimą, apie rinkiminės sistemas, uh, mes susidurime su labai rimtomis politinio pobūdžio e, problemomis ir lyderystės problemomis. Reikia, kad piliečiai taip pat aktyviai dalyvautų europiniuose procesuose. Europos politikos, aišku, turi būti apibrėžtos, tačiau visą tai turi palaikyti mūsų piliečiai. Panas Marino Sančias. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami ponios ir ponai, Europos kūrimas yra atviras, skaidrus procesas, nes mes juk Europoje esame jungiami bendro likimo. Praėjo dešimt metų po Lisabono sutarties e, įsigaliojimo ir ši konferencija sudarys puikių galimybių kartu su piliečiais tiesiogiai prisidėti per įtraukų reprezentatyvų dialogą nacionaliniu, vietos, europiniu lygiu, kurti Europos Sąjungą aptarima daug minčių, tačiau mano manimu, kad e, labai svarbu, kad taryba laikytųsi špicin kandidato procedūros, o taip pat labai svarbu apriboti tarybą valstybių narių veto teisę, apsiribojant kvalifikuotos daugumos sprendimų. Tai turėtų būti pagrindiniai principai. Na ir tikėsimės, kad Europos institucijos dirbs iš viens ir kartu su piliečiais drąsiai galėsime formuoti Europos ateitį. Dėkoju vieną minutę, ponė Pagazau Tunduo. Dėkui, pirmininkė, ponios ir ponai. Mes ne tik valstybės narės, ne atskiri asmenys. Yra aišku, kad mes gyvename ypatingais neramiais laikais ir mums reikia bendrų taisyklių. Ir suprantame, kad dabar didieji iššūkiai ne nacionaliniai, bet tarptautiniai. Ir mes turime galimybės būtent ES ir geriau, kad žengtume į priekį kartu. Tačiau negalėsime to padaryti, jeigu mūsų nacionalpopulistai savo nuodais e, užnuodys. Mes turime pasimokyti iš populizmo, iš ultraradikalių jėgų, kurie nori savi apsisprendimo teisės kad galėtų sugriauti Europą, kad mums pakenktų. Mes turime būti tvirti iš tikrųjų reikia, kad piliečiai sistemos ašimi taptų ir mums reikia, kad dirbtinis intelektas būtų žmogiškas. Mums reikia būti labai e, tvirtiems, kad galėtume pereiti kitą etapą ir mes neturėtume leisti, kad būtų sugriauta Europa ir atsirastų daugiau sienų, kurios kenktų piliečiams. Dėkoju. Ponas Simon, pusantros minutės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Ši graži diskusija parodė, kad dešimt, minučių, dešimt metų po Lisabono sutarties mums vėl reikia sutarčių reformos. Šios konferencijos tikslas turėtų būti toks - užtikrinti Europos piliečių veiksnumą, sustiprinti jį. Diskusijoje, man atrodo, tai buvo labai aiškiai matyti. Mes dar neradome kelio, kaip šitame viršnacionalinėme darinyje galima gerai organizuoti demokratinį procesą. Dėl to šios dienos diskusija buvo labai tinkama. Mes kalbėjome apie demokratijos elementus, apie parlamentinę demokratiją, tačiau neturėtume daryti vieno dalyko. Mes neturėtume skaldyti visuomenės ir daryti atskirties tarp piliečių ten ir parlamentų čia. Parlamentas turi pasimokyti iš tos konferencijos ir piliečiai turi toje konferencijoje dalyvauti, Tačiau ką mes turime išmokti? Mes turime suvokti, kad parlamentinė atstovaujamoji demokratija yra pati geriausia visuomenės organizavimo forma. Konferencija padės sukurti Europos viešąją erdvę ir parlamentas gali būti tos viešosios erdvės platforma. Todėl tarp frakcijinė grupė šiandien parengė laišką, kuris bus adresuotas ir jums, posėdžio pirmininkė, kuriame parašyta, kad mums reikia gyvos diskusijos, kuri vyktų nuolat ir kuri būtų atspindėta žiniasklaidoje. Ačiū. Thank you. Uh, for one minute, Mr. Benefei. Dabar ponas Benefei vieną mintį. Dėkoju. Konferencija dėl Europos ateities ir ambicingo proceso dalis, kurio tikslas laikyti dialogą tarp institucijų ir piliečių ir galiausiai parengti pasiūlymą dėl ES reformų, atsižvelgiant į poreikius. Mes turėtume žiūrėti į turinį ir numatyti Europai galimybę spręsti e, problemas, kurios veikia kasdieninį žmonių gyvenimą. Pavyzdžiui, galvoti reikia apie klimato kaitą Mūsų rezoliucijoje aiškiai įrašytas parlamento įsipareigojimas įgyvendinti konferencijos sprendimą ir reikia priemonių e, keisti sutatimus. Reikia Europos federacijos šiandieną. Parlamentas turi veikti kaip e, gairę suteikianti organizacija. Reikia taip pat E, atsižvelgti į rinkimų kampaniją, į e, viešąją nuomonę. Dėkuoju dabar Boje vienamtai. Dėkui, germa pirmininkė. Aš ir daug kiti galvoju apie tai, kad pirmasis iššūkis yra suvokti, kaip mes funkcionuojame. Ir mums, e, atėjusiems naujai parlamentą, tai sunku, jūs vis sakėte, kaip piliečiams sunku susigaidyti. Taigi, tarp pirmųjų konferencijos tikslų, mano nuomonė, turėtų paaiškinti, kaip mes funkcionuojame. Nes e, žinome, kad yra didelis atraukis ir e, taip pat mažinti atotrukį, pavyzdžiui, rinkimų metu, kai piliečiams e, kalbama su piliečiais apie tai, kas jiems rūpi. Ir dar vienas dalykas, špicent kandidato klausimas iki šiol nebuvo atsižvelgta. Uh, pakankamai po rinkimų šį klausimą, tai labai, tą klausimą labai svarbu spręsti. Taip pat tarptautiniai sąrašai rinkimų yra labai svarbus dalykai. Europos, europiniai sąrašai rinkimuose, man atrodo, yra labai gražus tikslas. Dėkuoju. Thank you, Chair. Ponas Resler, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos vicepirmininkė. Europos sąjunga šių, šiandien yra visiškai kitokia nei prieš dešimt metų, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Mes e, matome precedento, stebime precedento neturinčius technologinius, demografinius ir kitus pokyčius. Ir visa tai veikia tai, kaip mes gyvename, dirbame, bendraujame. Tai taip pat daro poveikį ir. E, tam, e, kad e, mūsų ir mūsų piliečiams, kurie turi aktyviau e, dalyvauti demokratijoje. Taigi, europiečiai turi rasti novatorišką būdą, kaip būti įtrauktiems į sprendimus, kurie jiems rūpi. Ir iš tikrųjų mm, jaunimas veda pirmin e, esminius pokyčius ir reikia juos įtraukti. Ir aš džiaugiuosi, kad e, ponė Šuica e, vadovaus diskusijoms dėl Europos ateities. Labai svarbu mums visiems suprasti Europos įvairovę ir įtraukti mūsų piliečių iš visų Europos kampelių požiūrį. Ir manau, kad labai svarbu įtraukti visus tos požiūrius, visas perspektyvas. Ta konferencija tikrai nebus e, tokia, kuri padės tik sudėlioti paukštukus. Mes turime į ją įtraukti kaip galima daugiau asmenų ir mes turime atverti Europą naujam pasauliu ir naujoms kartoms. Ačiū. Dabar ponia Fritson, pusantros minutės. No, oh, Tack, fru talman och kommissionär. Demok Ačiū, ačiū pirmininkė, komisijos narė. Demokratinės vertybės, pagrindinės teisės, klimato kaita, socialinis teisingumas, lygybė. Visi šie dalykai yra labai svarbus ir turi būti mūsų diskusijų apie Europos ateitį centre. E, konferencija dėl ES ateities turėtų atsigręžti, atsigręžti jaunesnę kartą. Ir Šiandien išklausiusi labai gyvų diskusijų, džiaugiuosi, kad e, nemažai naujai išrinktų jaunų parlamento narių dalyvavo diskusijoje, nes diskusija apie ateitį turi būti sutelkta į tai, kas e, gali apskritai sustiprinti Europą. Mums reikia įsipareigojimų, reikia ryštingumo, mes turime siekti, kad Europa liektų, liktų vieninga e, ir taip mes turime, tai mes turime daryti, siekdami išsaugoti viltį. Ačiū dabar panas Stročianį vieną minutę. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony. Ačiū. Pirmininkė, ponė komisarė. Europos ateities konferencija yra mūsų šansas atgauti piliečių pasitikėjimą. Mes galime įnešti naują gyvybę, naują, naują judėjimą į Europos projektą. Žinoma, labai svarbu yra demokratija, bet ne, nie kiek nemažiau svarbu yra ir tolerancija kitoms mintims, kitokiams ideologijoms. Mes neturime stengtis primesti kam nors savo nuomonės nepamirškime ES teigėjų idėjų ir jūs padėto pagrindo. Mums reikia ir atsakymo į tai, ką reiškia Europos gyvenimo būdas, kas yra Europa. Mes galime sukurti Europą tik tada, jeigu gerbsime valstybių narių vertybės, jų gyvenimo būdą. ES yra vertybių sąjunga, tai yra vertybių ir įvairovės sąjunga kuri grindžiama įvairių valstybių skirtumais. Ačiū. Toliau ponės Čimočianė. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Šita konferencija parodė, kaip pasikeitė, pas, parodys, kaip pas, atlieps tai, kaip pasikeitė pasaulis pastaruoju metu. Naujos technologijos, nauji santykiai, nauji požiūriai, demografinė krizė, klimato kaita, uh, Visą tai rodo, kad reikia veikti. Europa turi prisitaikyti prie naujos realybės ir europiečiai turi suprasti, kokioje, kokiame pasaulyje jie dabar gyvena. Mes turime suvokti ir problemas, ir ieškoti priemonių toms problemams spręsti. Sėkmingas mūsų projektas bus tik tada, jeigu piliečiai jame dalyvaus. Konferencijos, konsultacijos, viskas yra reikalinga, tačiau tai nėra pakankami pakankamos priemonės. Mums reikia labai pasinaudoti internetinės komunikacijos priemonėmis. Reikia tokio konsultacinio referendumo, kuriame dalyvautų milijonai žmonių. Piliečiai taptų aktyviais piliečiais ir jie suvoktų, kad jie taip pat gali daryti įtaką Europos politikai. Ačiū, ponė Maidan. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Tai, kad reikia vėl rasti kelią į piliečius, yra labai teisinga. <clears throat> Mes turime piliečių paklausti, kokią Europą jie mato. Ir tą reikia daryti sąžiningai ir nebijant tiesos. Mes turime būti pasirengę ir išgirsti, ką sako piliečiai, ir įgyvendinti jų idėjas. Tai būtų pats didžiausias demokratijos pratimas per ES pastarojo dešimtmečio istoriją. Ir mes turime nebijoti to rezultato, kuris, kurį jis atneš. Mes turėjome jau labai daug projektų, pavyzdžiui, skirtingų greičių Europą ar kitų projektų, bet piliečiai juose taip aktyviai nedalyvavo visų būsimų konferencijų pasirengimas turėtų remtis ne tik tuo, tokiomis idėjomis, kaip mes turime organizuoti viešasias konsultacijas ar viešasias diskusijas, bet turėtų remtis idėjomis, kokiu mes galime pasis, kokiu priemonių mes iš to galime pasisemti ir kaip mums jas įgyvendinti. Ačiū. Toliau ponas Gliuksman, vieną minutę. Pendant trop longtemps. Pirmininkė, jau ilgai Europos institucijos e, teigia, kad e, galime kurti Europą be žmonių, e, bet iš tikrųjų reikia kurti Europą, buvo sakoma, kad reikia kurti Europą žmonėms, bet be jų, bet iš tikrųjų tokia idėja jau pasiekė savo ribas. Ir ši konferencija dėl Europos ateities yra tikrai būtina, bet reikia, kad į šį darbą būtų tiesiogiai įtraukti piliečiai. Svarbu, kad E, attrauktume visą visuomenę, kaip mes galėtume sustiprinti Europos demokratiją, kaip sukurti bendras karinės padėti, pajėgas, ką daryti su mokesčių sistema. Visi, visos šios diskusijos turi vykti kaip galima labiau įtraukiant piliečius. Ir nepakanka vien konsultuotis, reikia kurti draugę. Taigi, ponios ir ponai, ta konferencija bus nauja pradžia e, ne tik savo išvadomis, bet ir savo pačiu metodu. Reikia aktyvių, e, aktyvaus europinio pilietiškumo, nepasivaus ir reikia transnacionalinių diskusijų. Taigi arba mes tapsime demokratiškesni, arba mirsime. Taigi demokratėkime. Ponas Būda, na minutė. E, ačiū pirmininkė. Europos ateitis e, be, be bejonės rūpi mums visiems. Ir aš džiaugiuosi tuo sprendimu, apie kurį šiandien kalbame, kad būtų rengiama konferencija dėl Europos ateities. Europos piliečiai turi turėti galimybę diskutuoti ir e, pateikti savo e, viziją apie Europos ateitį. E, pilietinė visuomenė ir visi suinteresuotieji asmenys Europos regioninių, nacionalinių ir vietos lygių turėtų prisidėti prie Europos ateities kūrimo gerbdami mūsų e, vertybės. ES yra mūsų įvaizdis ir klimato kaitos, aplinkos saugos, e, pagrindinių laisvių požiūrių. Ir čia reikia garantijų. Ir galiausiai priimtas sprendimas paveiks jaunimą, todėl mes turime jaunimui suteikti galimybę pasisakyti, išreikšti nuomonę ir kalbėti apie sprendimus, kurie nurems jų ateitį ir Europos ateitį. Pone Kampula Natry. Pirmininkė, na, Aš tikiuosi, kad e, Europos parlamentas, jo dauguma e, ruošis Europos ateičiai atvirai, o ne už uždarų durų. Mes turime e, pakviesti dalyvauti piliečius, turime išklausyti juos, turime surenkti piliečių agorą ir dar papildomą jaunimo susitikimą, nes būtent jaunimą labiausiai paveiks sprendimai dėl Europos ateities. Ir iš tikrųjų matome norą dalyvauti per pastarosius rinkimus, ypač jaunimo aktyvumas padidėjo daugiau nei 12 procentų. Taigi kaip bus su ateitimi? Šiaurės šalise mes labai vertiname saugumą. Ir Ir labai norime, kad Europa taptų rimtesnė tarptautinė žaidėja. Mes norime įsipareigojimų dėl kovos su klimato kaita veiksmų, norime įveikti socialinės barjerus ir e, kovoti su mokesčių vengimu. Mes žinome, kad piliečiai nori ir praktinių sprendimų, kurie palengvintų, pagerintų jų, e, jų gyvenimą. Ir kartais reguliavimo trūkumas tam kelia kliūčių. Ir ši konferencija taip pat turi gilintis į ES ateities e, demokratinius aspektus ir taip pat iki kitų rinkimų reikia galutinai išsiaiškinti dėl špicen kandidato sistemos. Gerbimo pirmininkė, konferencija e, apie Europos ateitį e, bus dar vienas dalykas, kurio pagalba ponas Makronas rengs dar vieną rinkimų kampaniją, bet neatsižvelgs į žmonių uh, E, nuomonę. Mes turime žiūrėti tai rimtai. Mūsų išrinko žmonės kovo 27 dieną ir darbai prasideda tik tai dabar, praėjus 8 mėnesiams po mūsų išrinkimo. Mes daug praradome labai e, laiko e, visos institucijos ir aš siūlau dabar, kad nuo kitos kadencijos pradžios ir taryba ir komisija pradėtų veikti e, praėjus per keturias savaitės nuo rinkimų, o ne taip kaip dabar. Ir e, paskui e, galėtų iškart pradėti veikti visos institucijos ir tarnautų žmonių labui. Ponios ir ponai, mes e, neišinti tam, kad e, ginčytumės tarpusavyje. Mes turėtume kurti įvaizdį, kuris parodytų, kad e, Europa yra puikus projektas. Dėkoju. Dabar perėsime prie spontaniškų diskusijų. Norėčiau pasakyti, kad mes labai griežtai tvarkysime su laiku, nes Iškilmingas posėdis prasidės 12 val. ir turėtume baigti be 5.12. Dabar ponas Kanievas, prašom vieną minutę kalbėti. Gerbiam pirmininkė, aš nusprendžiau šiandieną kreiptis jūs prancūziškai, kadangi norėčiau išreikšti pasipiktinimą prieš e, įvairių greičių Europą, kurią siūlo e, pirmininkas Makronas kaip pagrindinį Europos variklį ir Europos žmonės e, dabar bus verčiami sekti skirtingus greičius, priemonės plėtojamas pagal skirtingus greičius, bet piliečiai e, turėtų būti e, centras visko. Ir e, taip pat reikia nepamiršti Šiaurės Makedonijos ir Albanijos asocijuotų šalių. Tie žmonės turėtų nesivadovauti skirtingais greičiais gyvendindami pokyčius. Ir jeigu bus Europa suskaidyta, tai bus didžiulė klaida ir pasireikš daug neigiamo poveikio. Dabar ponas Lopes Agilar. Gerbiam pirmininkė. 2009 metais pradėjo galiaus, įsigalėjo pagaliau e, Lisabono statis ir šiuose rūmuose ponas Vandrumpoj uh, E, pasakė, kad ta sutartis leis mus gyventi visą likusį gyvenimą, bet e, praėjo dešimt metų ir ponia von der Leyen e, paskelbė apie konferenciją apie Europos ateitį, kuri reikštų, gali reikšti Europos sutarčių reformą. Dėl ko? Todėl, kad išgyvename sunkiausią krizę atsiranda E, daug neligybės, pradėtas e, taikyti septintas straipsnis e, prieš dvi valstybės narės, matome brekstą ir taip pat matome, kad parlamente padaugėjo išrinktų narių, kurie atstovauja ekstremizmą, faši, atstovauja fašizmui, ekstremizmui susiskaidimui ir mes esame vienintelė tiesiogiai išrinkta institucija ir neturime uh, E, nepakankamai kompetencijų, bet ir jas galime sustiprinti. Ir iš tikrųjų reikia, kad ta konferencija tarnautų mums, e, kad galėtume e, priartėti prie žmonių. Ponas Lygau. Toliau. Ačiū. Šitą konferenciją bus puikia proga išgirsti, ko iš tikrųjų piliečiai nori iš Europos, kas yra svarbu Europos piliečiams. Mums labai svarbu pamatyti, ko tikisi piliečiai iš Europos projekto. Jie mums gali pasakyti, kaip reformuoti Europą, kuria linkme ji turi eiti. Kaip išmatuoti konferencijos sėkmę. Tam yra du būdai, mano galva. Visų pirma, turi būti parengtos konferencijos išvados, kurias reikės įgyvendinti. O kitas kriterijus yra dalyvių skaičius kiek piliečių dalyvaus toje konferencijoje. Mes turime motivuoti, turime paraginti piliečius joje dalyvauti, turime kompensuoti kažkam kelionės išlaidas, turime įtraukti nevyriausybės organizacijas ir visas suinteresuotas šalis, kad jos dalyvautų toje konferencijoje. Mes neturime vieną kartą per penkis metus pasikla, paklausti Europos piliečių, kaip jūs įsivaizduojate Europoje, bet turime aktyviai suteikti jiems galimybę per du metus pasisakyti, išsakyti idėjas ir panašiai. Ačiū. Toliau ponas Žežinskį. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad sėdžiu čia nuo 9 valandų ryto ir išklausiau visus, kurie pasisakė. Kai kurie mane pradžiugino, kai kurie pralinksmino, kai kurie buvo labai įdomus, kai kurie iš jūsų kitoj pusėje sakė, kad jums labai svarbus piliečių balsai, bet ką rodo faktai? tie, kurie gavo daugiausia balsų iš piliečių, pavyzdžiui, mano kolegė Beata Šidlo netapo komisijos pirmininkė jūsų sprendimu. Taip pat ir kiti kolegos iš ECR frakcijos, kurie gavo vieną iš didžiausių piliečių palaikymų, netapo parlamento vicepirmininku. Taigi yra neteisybės. Viskas priklausys nuo to, koks bus špicent kandidato procesas. Taip pat ponas Ferhofstad dabar ruošiasi tapti šitos konferencijos pirmininku. Tai irgi toks pat neteisingas procesas. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Botenga paskutinis mūsų kalbėtojas. Kaip sakiau, visiems skiriu tik po vieną minutę. Dėkuoju, gerbiamo pirmininkė. Aš norėčiau būti tikras tuo, kad yra daug žmonių, kurie tiki ES. Socialistai ir žalieji tikrai jie tiki. Tačiau yra labai daug piliečių, iki 50 procentų, kurie neina į rinkimus, nedalyvauja juose. Tai yra demokratijos krizė ir mes jos neturime, negalime nematyti, iš kur ateina ta krizė. Juk ir Prancūzija kažkada balsavo prieš Europos konstituciją. Kodėl į tai niekas nekreipė dėmesio? Kodėl airiai balsavo tie prieš Lisabono sutartį ir kuo visą tai baigėsi, jie tiesiog balsavo antrą kartą. Tas, kas balsavo graikai, pavyzdžiui, balsavo prieš taupimo politiką, bet niekas į jų nuomonę neatsi, ne, nes, nekreipė jokio dėmesio ir jos nepalaikė. Uh, Taigi šios krizės, kuri dabar yra ištikusi ES, jūs neišspręsite konferenciją, kurią rengia tas pats politinis establishmentas, kuriuo taip nepasitikėma. Ačiū. Dėkoju. O dabar kalbės komisarė Šuica diskusijos pabaigoje. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, leiskite man visų, visų pirma padėkoti Jums už šią labai gyvybingą, labai turiningą diskusiją. Aš pasižymėjau Jūsų nuomonės, nes išklausiau Jūsų labai atidžiai ir man buvo tikrai labai įdomu ir didelė garbė Jūsų klausytis. Dar mes neturime konferencijos pradžios datos, bet jau pradėjome klausyti piliečių, mes jau stengiamės pabendrauti su kiek įmanoma daugiau suinteresuotų asmenų ir veikėjų. Mums reikės ir parlamento, ir komisijos visų institucijų pagalbos dirbant šį darbą tam, kad piliečiai galėtų suvokti ES geriau, kad ji priartėtų prie piliečių. Nepamirškime, kaip Pagalvokime apie tai, kaip man, kaip šis procesas atrodo mano portfelio kontekste. E, nes aš atsakau už demokratiją, už tokius procesus ES. Reikia įtraukti jaunus žmonės į e, šią, šį procesą. Noriu padėkoti Paskal Duran ir Luis de Fera, kad jie paminėjo nevyriausybinės organizacijas e, šiame dokumente, kurios iš pradžių tarsi nebuvo įtrauktos į dokumentą, bet mes įtrauksime ir nevyriausybinės organizacijas, tai yra nepaprastai svarbu. Taip pat noriu pasakyti, kad mes tenksimės padrasinti visus, kurie nori dalyvauti aktyviai mūsų visuomenės ir ekonomikos kūrime. Lygiai taip pat įtrauksime studentus, verslininkus, mažumas, visus vietos, regionų institucijų atstovų, miestų merų nuomonė taip pat bus labai svarbi ir visi, kurie norės pasisakyti konferencijos struktūros ir turinio atžvilgių, turės, padaryti, turės galimybių tą padaryti. Mums reikia sprendimų piliečiams, demokratijai reikia naujų inovatyvių sprendimų O rezultatai, kurių mums pasiek, pavyks pasiekti, kad ir kokie jie būtų, jie turės būti įgyvendinti, jie turės remtis piliečių nuomonėmis. Taigi mes turime drąsiai nutraukti tą likščiolinį tokio įprastinio darbo business as usual procesą ir drąsiai pradėti naują veiklą, veikti naujais principais dalyvavimas internetu, kiekvieno asmeninis dalyvavimas mums yra labai svarbus. Ir aš tikiuosi, kad mes visi klausysimės to, ką sako piliečiai. Taip pat labai svarbu, kad procesas būtų atviras, kad jis būtų demokratiškas, kad būtų skaidrus. Ir nenoriu kad piliečiai sakytų tik tai tai, ką mes jau esame įpratę girdėti. Mes norime išgirsti iš jų kažką, kas mus nustebintų. Lygiai taip pat ir patys galime nustebinti juos kažkokiais naujais sprendimais. Bet tai bus įmanoma tik tada, jeigu mes bendradarbiausime artimai kaip tikri partneriai. Taigi dar kartą leiskite padėkoti Jums už šią turiningą diskusiją. Ačiū. Pirmininkė, ačiū komisarė. O dabar ponas valstybės sekretorius Branžak tarybos vardu. Pone. E, ponios ir ponai, baigdama, darydama išvadas, noriu padėkoti už šiandien vykusią diskusiją. Atidžiai klausiausi jūsų nuomonių šią svarbę temą, atsižvelgiau į Europos parlamento poziciją dėl konferencijos dėl Europos ateities. Šis šio proceso metu turėtume susitelkti į temas ir politiką, kuri labiausiai rūpi mūsų piliečiams ir turime sutelkti dėmesį į klausimus, kurie ypač rūpi jaunimui. Noriu Jūs patikinti, kad e, mes pirmininkaudami ir toliau stengsimės parengti tarybos poziciją, e, kurios pagrindu bus dirbama su komisija ir parlamentu. Ir kaip sakė pirmininkas Sasoli ir vicepirmininkė Švica, institucijų bendradarbiavimas bus labai svarbus, kad ši idėja uh, E, būtų kaip galima geriau gyvendinta. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti tinkamą formulę, kad šią iniciatyvą galėtume pradėti bendrai ir galėtume pasiekti rezultatų piliečių labui. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkoju už tai, už labai aišku ir trumpą pasisakymą. Gavome e, tris pasiūlymus dėl rezoliucijų, kurioje baigiama ši diskusija. Diskusija baigiama. Dėl rezoliucijos balsuosime šiandien. Ačiū Jums už gyvą ir įdomią diskusiją. Dabar labai trumpa pertraukėlė m, mm, prieš mūsų ypatingą posėdį, iškilmingą posėdį. il Presidente et Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie. Pirmininkas ir jo didenybė Jordanijos Hašimitų karalystės karalius Abdullah II. Abbiamo Allora, buongiorno, eh, care kolegė, e cari kolegė. Sveiki, gerbiami kolegos ir gerbiamos kolegės. Šiandien mums tenka didžiulė garbė pasveikinti parlamente jo didenybę Jordanijos Ašmitų karalystės karalių Abdulą II. Tikrai didžiulė garbė mums visiems Jo didenybė karalius Abdula grįžta į Europos parlamentą jau ne pirmą kartą, prieš keletą metų jis pas mus lankėsi ir dabar suteiksiu žodį jam pasakyti sveikinimo kalbą. Pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, ekscelencijos, bičiuliai, ačiū. Man didelė garbė mm, šiandien dar kartą kreiptis į Europos parlamentą. Žvalgydamasis po šią istorinę salę, matau, kad joje yra daug šimtų žmonių, bet iš tikrųjų uh, Šiandien su mumis yra milijonai žmonių iš įvairių šalių, žmonių su skirtinga istorija ir skirtingais požiūriais. Taigi mes, kurie esame